liberalų ir demokratų frakcija, o taip pat e, vieningos Europos kairiosios frakcija prašo, kad e, būtų skiriami nariai į parlamentinės delegacijas. Tų narių sąrašai bus pridėti prie šio posėdžio protokolo.